Gerbiamoji pirmininkė, nariai, kolegos. Man didelė garbė šiandien būti čia, kaip paskirtajam komisijos nariui atsakingam už humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą. Tikra, es, jaučiuosi privilegijuotas, kad man, būtų pasiūlytas, kad man buvo pasiūlytas šis portfelis. E, atsižvelgiant į visuotinės vertybės. Suprantu, kad manęs laukia didelė atsakomybė. Šiandien kalbu Jums kaip kolega, kaip politikas kreipiuosi į politikus. Mes visi priimame sprendimus. Dažnai tie sprendimai labai sunkus. Politikas nuolat susiduria su istorija. Mes esame atskaitingi būsimoms kartoms. Todėl turime turėti viziją, politinės drąsos ir orumo. Aš atsakingas už lyderystę, už tai, kad vizija virstų praktiniais rezultatais. Kiekvieną dieną didėja humanitarinės pagalbos poreikis dėl konfliktų, klimato kaitos, e, sveikatos nelaimių, e, skurdo ties kraštutinumo riba, alkio. Visa tai yra pagrindinės didėjančių poreikių priežastys ir tai rodo, kokia rimta yra situacija. 2013 metų pabaigoje 51 milijonas žmonių buvo perkelti dėl konfliktų. Vidutiniškai 32 tūkstančiai žmonių yra perkeliami kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną miršta 8 tūkstančiai vaikų, o dėl nepakankamos mytybos ir beveik 3 tūkstančiai vaikų miršta tą pačią dieną, kurią gimsta. Mes turime šias problemas spręsti dabar, o ne vėliau. Šiandien, bet ne rytoj. Suprantu, ką reiškia gyventi vykstant konfliktams. Ką reiškia neturėti pastogės, nepatenkinti svarbiausių poreikių, gyventi baimėje ir netekus orumo. Dar vaikas, o vėliau studentas buvau kipriečių kančios liudininku. Graikijos kipriečiai ir Turkijos kipriečiai. Mačiau skausmą, patirimą dėl perkelimo. Iš sunkios patirties supratau, kokia svarbi ir būtina yra humanitarinė pagalba. Norėčiau pasakyti aiškiai, konfliktų pasiekmės nėra nei etninio, nei religinio pobūdžio. Konfliktai paliečia kiekvieną sen, seną, jauną vyrą, moterį, mergaitės, berniukus. Humanitarinė pagalba turi būti grindžiama poreikiais, o ne politiniu skubotumu. Mūsų laukia sudėtinga situacija. Visų pirma, norėčiau pagerbti humanitarinės pagalbos darbuotojus. Jie kiekvieną dieną rizikuoja savo gyvybėmis, kad galėtų padėti kitiems, nepriklausomai nuo jų tapatybės, religijos ar tautybės. Prisimenu Didžiosios Britanijos humanitarnės pagalbos darbuotojo Davido Hainės žūtį, kurį nužudė įsiskovotojai. Galvoju, prisimenu apie aštuonių drąsių E, pagalbos darbuotojų nužudimą, kurie aiškino apie ebolos pavojus. Tai visą tai primena mums vis didėjantį, didėjantį pagalbos ir pagarbos trūkumą. Keturis kartus Padidėjo išpoliai prieš humanitarinės pagalbos darbuotojus nuo 2003 metų. Pasaulis tampa vis pažeidžiamesniu dėl to, kad didėja ir stiprėja ir dažnėja nelaimingi atsitikimai, netgi Europoje. Štai pavyzdžiui, potviniai, kurie vyko Balkanų regione praėjusiu metu kovo mėnesį. Tai buvo pati didžiausia nelaimė per šimtą metų. ES bendras atsakas buvo tikrai įspūdingas ir skubus. 23 valstybės narės veikė kartu, koordinuotai atsižvelgdamos į priemonę, pagalbos priemonę ir buvo suteikta reikalinga gyvybiškai būtina pagalba. Pasiekmės turi vis didesnį poveikį. Krizių valdymas reiškia, kad mes turime dirbti su visų nelaimių ciklu, tame tarpe prevencija ir parengtimi. Mes dirbame su savo valstybėmis narimis, padedame joms sumažinti riziką, taip pat interna, tarptautiniu mastu dirbame su Hyogo veiksmų programa. E, Sendajuje kitų metų kovo mėnesį vyks pasaulinė konferencija ir jos tikslas bus suvienodinti nelaimių prevencijos, parengties ir atsako į nelaimės prioritetus. E, Parlamento nuomonė šiuo klausimu yra labai svarbi ir aš esu pasirengęs aptarti su parlamentu e, šios klausimus prieš konferenciją. Kalbant apie konfliktus dabartinėje situacijoje yra sunkiai įsivaizduojama. Vienu metu vyksta keturios trečio lygio krizės. Ir kurio tai yra didžiausias įvertinimas pagal jungtinių tautų sistemą ir Sirijoje, ir Irake, ir Centrinės Afrikos Respublikoje, ir Pietų Sudane. Yra daug užsitęsusių krizus, krizių, tai ir Palestinoje, ir Demokratinėje Kongo Respublikoje, ir Malėje, ir Kolumbijoje, ir Mienmarė. E Sirijoje laukia, yra, vyksta viena iš didžiausių pasaulio humanitarinių nelaimių. Daugiau kaip 10 milijonų žmonių buvo paveikti konflikto. 6,5 milijonų, pusė iš jų vaikų yra perkelti šalies viduje, o pabėgėlių skaičius jau yra didesnis nei 3 milijonai. Europa privalo imtis veiksmų dabar, ne rytoj. Be to, esame patyrę baisius padarinius sukėlusią ebolus epidemiją vakarų Afrikoje. Ebola turi būti vertinama kaip didžiulė gamtos nelaimė. Tai yra tarsi lietai judantis taifūnas. Tai yra didelė grėsmė visam pasaulio saugumui, kaip pažymėjo Junktinių tautų saugumo taryba. Viruso plitimas paveikia žmonių gyvenimus ir pasveikus reikalinga psichologinė pagalba. Visa tai yra dabartinės krizės ir joms reikalingas netidėliotinas atsakas, bet taip pat ir ilgalaikis planavimas. Tokia precedento neturinti situacija reikalauja, kad tarptautinė humanitarinė sistema veiktų puikiai. Esu įsitikinęs, kad pasaulio humanitarnės pagalbos viršūnių susitikimas 2016 metais e, padės stiprinti pajėgumus, e, tarptautinę sistemą ir padės žmonėms, kuriems reikalinga pagalba. Pasaulio ekonominė situacija e, ne, nepadeda atliepti į visus iššūkius. Todėl norėčiau padėkoti šiam parlamentui, ypač komitetui, už tai, kad jis yra nuolat įsipareigojęs ir padeda gelbėti žmonių gyvybės. Taip pat e, už tai, kad laikomas įsipareigojimu. Na, o dabar keletą žodžių apie mano viziją. Mūsų laukia didžiuliai iššūkiai, bet mano pasiryžimas ir entuzijazmas taip pat didelė. Aš ketinu konsoliduoti visą didelį darbą, kurį atliko Kristalina Georgieva. Visų pirma, ir toliau e, laikysimės pagrindinių įgaliojimų ir teiksime pagalbą aukoms. ES negali atvykti per vėlai ir turėdama per mažai. Nei karto negalima tai padaryti. Norėčiau prisidėti prie humanitarinės pagalbos ir padėti darbuotojams būti vietoje ir dirbti. Ketinu susitelkti ne tik ties didžiosiomis krizėmis, bet ir ties tomis krizėmis, kurios neatsiranda spaudoje. Antra, noriu kalbėti pačių pažeidžiamiausių vardu, be balsių balsu. Dirbsiu su vyriausiaja įgaliotinė Frederika Mogherini, kad nuo konfliktų ir nelaimių kenčiančių balsai būtų girdimi prie sprendimus priimančiųjų stalo. Mane pribloškė Sirijos moterų ir mergaičių liudijimai apie smurtą ir prievartą, kurią jos patiria. Moterys ir mergaitės yra ypač pažeidžiamos vykstant konfliktams, todėl ketinu joms skirti ypatingą dėmesį. Trečia, ginsiu humanitarinės pagalbos teikimo ypatumus ir principus – Tuo tikslu turime puikia, pa, puikų pagrindą Europoje. Tai yra konsensusą dėl humanitarinės pagalbos. Ketvirta. Prevencija yra geriau nei gydimas. Prevencija geriau nei gydimas. Todėl ir toliau sieksiu didinti atsparumą. Investavimas į atsparumą šiandien pasitelkus humanitarinę ir vystimosi pagalbą yra daug efektyvesnis nei krizių valdymas rytoj. Tuo tikslu dirbsiu kartu su paskirtuoju komisijos nariu Mimica. Penkta. Krizė dėl ebolos yra puikus pavyzdys, kaip reikia tokių veiksmų, kurie yra daugiau nei koordinavimas. Tai yra bendras požiūris, kai susivienyje šalys ir skirtingos ministerijos. Mes dirbame šią linkmę komisijoje ir stengiamės, kad visos tarnybos dirbtų kartu reaguodamos e, reagavimo į nelaimės koordinavimo centre. Mes norime dirbti kartu su valstybėmis narimis, tarptautiniais partneriais ir dideliais humanitarinės pagalbos donorais. Atvirai pasakius, rezultatų dar nepasiekėme. Daug daugiau reikia tuo klausimu padaryti. Šešta, mes ir toliau norime ginti Europos piliečius. E, nauji civilinės saugos, naujų civilinės saugos teisės aktų įgyvendinimas turėtų padėti patikimiau, efektyviau atliepti į nelaimės ir prisidėti prie nelaimių prevencijos Europoje. Galiausiai, dėl vadinamojo nuoseklaus požiūrio, aš tęsiu savo pirmtako pradėtą darbą. Mes dalyvaujame, bet esame viduje, bet išorėje. Ir dėl šios priežasties E, dirbs glaudžiai bendradarbiausiu su vyriausiaje įgaliotinė, kad galėtume spręsti pagrindinės konfliktų priežastis, kad galėtume sustiprinti konfliktų prevenciją, spręsti konfliktus ir prisidėti prie tvaraus vystimosi. Tuo pačiu ir toliau užtikrinsiu, kad humanitarinė pagalba nebūtų paversta priemonė ir kad būtų laikomasi humaniškumo, nešališkumo, neutralumo ir nepriklausomumo principų. Tai yra iš ankstinė priežastis, kuri leidžia humanitarinės pagalbos darbuotojams susisiekti su aukomis. Mes aukoms esame skolingi. Gerbėmiai kolegos, per paskutinės dvi savaitės aš daug ko išmokau. Šio portfelio turinys yra didelis ir yra daugybė netidėliotinų dalykų. Mokausi greitai ir jeigu pasitikėsite manimis, dirbsiu dieną ir naktį, kad dar geriau suprasčiau šiuos klausimus. Aš reguliariai atvyksiu į šį komitetą ir aptarsiu su jumis įvairius klausimus. Ačiū.